bus paskelbtas e, per kitą plenarinę sesiją, bei taip pat bus paskelbti visi pranešimai, dėl kurių balsavome e, per šiandienos posėdį. Posėdis baigtas. Ačiū.